patvirtintas. O dabar galime pereiti prie mūsų šios dienos posėdžio darbo atvarkės. Galutinis darbo atvarkės projektas buvo patvirtintas gegužės 21 dieną pirmininkų suėgoje e, pagal 149 taisyklę ir e, šis darbo atvarkės projektas buvo visiems išplatintas. Negavau prašymų pakeisti e, šį darbo atvarkės projektą, taigi skelbiu, kad darbo tvarkės projektas išlieka nepakitas. Taigi darbo tvarkė patvirtinta po poros minučių. Prasidės iškilmingas posėdis. Prašom, kažkas prašo žodžio. President, colleagues, Pirmininkė, kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mums kalbant čia, ten, kairėje yra tuščia vieta. Ši vieta yra vieno iš prancūzijos politinių lyderių e, vieta, ponios Marine Le Pen vieta. Jos čia nėra ne dėl Bruselio oro uosto darbo sutrikimo, dėl to, kad ji išvyko į Maskvą. Anot e, jos pačios skelbimų socialinė žiniasklaidoje, jį lankosi Rusijoje, kad gautų eilinę kredito liniją iš Rusijos ir iš Rusijos bankų. Manau, kad ne tik dėl to ji yra Rusijoje, kad gautų uh, tolesnius nurodymus ir instrukcijas. Pone pirmininkė, raginu Prancūzijos valdžią ištirti šią dvigubą politinę kampaniją ir aš raginu parlamentą palaikyti mano raginimą un punto all'ordine del giorno. Eh, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Nemanau, kad buvo pasisakyta dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pirmininkė, noriu atkreipti dėmesį mūsų kolegų į tai, kad ponia Marin Le Pen yra Paryžiuje, kad jeigu jeigu norime informacijos apie jos santykius su e, Dūmos vadovu, tai kaip ir kiekvienais metais su pirmininku Naryškinu vyksta susitikimai ir pokalbiai, tai visiškai nesusijęs su finansavimu, tai susijęs su politika ir su santykiais, kuriuos palaikome ir kuriuos aš asmeniškai palaikau jau 20 metų su ta šalimi. Todėl nustokite, mėly kolegos, pasakoti nebūtas bylas, istorijas, e, susira... neieškokite savo informacijos nei iš neiškių šaltinių ir elkitės kaip sąžiningi deputatai. Mėly Europos parlamento nariai, šis klausimas nebuvo įtrauktas į mūsų darbo atvarkę. Mėly kolegos, Noriu prisidėti prie pasisakiusių ir noriu paraginti pirmininkus suiga ištirti galimą interesų konfliktą, kuri, į kurį gali būti įsivėlęs kuris nors parlamento narys gaunantis dotacijas iš užsienio valstybių, ypač Front National partijos nariai. Ir aš prašau pirmininkų suiga labai rimtai šį klausimą svarstyti. Onorevole Bosinaro, non è un punto all'ordine del giorno. Dar kartą primenu, kad šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbo tvarkės projektą. E, Jūsų frakcijos pirmininkas galės e, iškelti šią problemą per kitą pirmininkų e, suigos posėdį. No, scusate, no, sta per iniziare, sta per iniziare la seduta. Netrukus pradėsime iškilmingą posėdį. Vienas parlamento narys iškėlė klausimą, problemą, kitas e, atsakė, bet šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbo atvarkę. Dabar turėtumėm pradėti iškilmingą posėdį ir išklausyti mūsų gerbiamą svečią, Bankimun. Skelbiu poros minučių per traukėlę tam, kad e, Bankimun, generalinis sekretorius ir e, pirmininkas Šulcas galėtų įeiti posėdžių salę.

Gerbiamas Junktinių tautų generalinis sekretoriau, mums teko didžiulis džiaugsmas Jūs pasveikinti atvykus dar kartą į Europos parlamentą. Gerbiamas ponas Bankimun, norėčiau Jūs